Vakar dėja sužinojome, kad e, žuvo mūsų, mirė mūsų kolega Žanluka Bonano. Jis nuo 14 metų buvo mūsų parlamento narys, jis dirbo pramonės ir mokslinių tyrimų komitete ir kitose komitetuose. Ponas Bonanu vakar žuvo E, įvykus labai baisiai, e, baisiam eismo įvykiu, jis mirė įvykio metu, jis e, ilgai buvo Bogozėzijos vietovės Italijoje meru, jis neišgyveno šios didelės nelaimės, šios avarijos ir liko vaikai, liko jo šeima. Mūsų visus sukretė ši tragedija ir šią sunkę valandą mes E, reiškiame užuojautą jo žmonai, kuriai reikės tai stiprybės ir visai šeimai, kuriai reikės stiprybės e, išgyventi šią tragediją. Prašau pagerbti kolegą tylos minutę. Dėkuoju.